šiuolaikinės vergovės formų, kurias mes šiame parlamente smerkime jau antrą kartą per šiuos metus. Dėkoju. Dėkoju. Prieš tesdami diskusiją aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią Meksikos parlamento užsienio reikalų komiteto delegacija, kuriai vadovauja senatorius Gabriela Kuevas. Ši delegacija lankosi įvairiose ES institucijose ir šiandien ji taip pat apsikeitė nuomonėmis su Europos parlamento užsienio reikalų komiteto nariais. Kolegos, jūsų vardu aš norėčiau padėkoti mūsų kolegoms už jų apsilankimą, padėkoti jiems už šį vizitą. Meksikos parlamento delegacija atstovauja Meksiką, kuri yra svarbi ES partneriai ir labai svarbi ekonominė žaidėja pasaulyje. Dėkoju, galime tęsti darbą. Toliau kalbės ponia Keller. Mes vėl kalbame apie darbo sąlygas Bangladeše. Gamyklose, fabrikuose žūva žmonės, kuriuose yra gaminamos prekės Europoje, tačiau tokios nelaimės darbė įvyksta ir kitose valstybėse. Ir tai yra dėl to, kad nėra užtikrinamos tinkamos darbo sąlygos. Daug apie tai kalbame, tačiau nieko nenuveikėme. Žinoma, reikia gerinti iš esmės situaciją, darbuotojų situaciją Bangladeše e, atlyginimas turi būti laiku išmokomas profsąjungos turi turėti teisę burtis, tačiau man dar svarbiau atrodo, kad Europos įmonėms reikėtų atsakingiau dirbti, taip pat reikėtų laikytis tų susitarimų, kuriuos pasirašė nevyriausybinės organizacijos ir kai kurios įmonės. Tačiau tos nuostatos nėra įgyvendinamos. E, būtina dabar mokėti kompensacijas aukų nukentėjusiųjų artimiesiems. Kai kurios įmonės, kurios dirba e, fair trade sistemoje, kontroliuoja, kaip yra laikomasi tinkamų darbo sąlygų ir todėl labai svarbu, kad Europos e, e, gamintojai, prekybininkai aiškiai parodytų, kokia yra situacija jų gamybos grandinėje. Labai svarbu, kad žmogaus ir darbuotojų teisų užtikrinimas taptų privaloma nuostata pasirašant prekybos susitarimus su įvairiomis valstybėmis. Reikėtų tiesiog atmesti siūlymus pasirašyti prekybos susitarimus, jeigu juose nesispindės ES nuostatos dėl gamybos sąlygų. Minuto. Dėkuoju toliau, panas Lerik. Dėkuoju, panė Pirmke. Kas iš mūsų nebuvo šokiruotas, pamatęs, kad vienoje vietoje buvo sudėlioti daugiau nei tūkstančių žuvusių kūnai. Žmonės prarado gyvybės ne dėl, ne dėl kokios nors gaivalinės nelaimės, o dėl karo, kuris šiuo metu vyksta pasaulyje. Ir dėl to, būtent dėl šio karo mes sunaikinome savo tekstilės pramonę čia ir ją perkeliame į e, Bangladešą, kitas šalis, kuriuose kaip vergai daugybę valandų kiekvieną dieną dirba darbininkai. ES prekybos politika paskatino šias tragedijas. Ji visiškai atsisakė e, e, protingo požiūrio, ji leido tarptautinėms bendro, bendrovėms e, pelnytis iš žmonių prakaito, visiškai nepaisant socialinių ir aplinkosaugos standartų. Mums reikia visiškai kitokio bendradarbiavimo, kuris numatytų galimybės reikalauti, kad būtų gerimamos socialinės e, sąlygos, didinami atlyginimai ir kad būtų užtikrinta Bangladešų dirbančiųjų teisė būtis į profesinės organizacijas ir ginti savo teisės. Dėkoju. Toliau ponas Kostinger. Pone Kostinger. Ačiū pirmininkai, gerbiamas komisarė informacija apie baisius įvykius Bangladeše. Sukretė mus 1500 žmonių žudis yra didelė nelaimė ir mums, ir nukentėjusių šeimoms. Ir tai atsitiko dėl to, kad nebuvo laikomasis saugumo standartų, ne dėl to, kad nebuvo apskritai nuostatų dėl e, saugos, bet dėl to, kad jų buvo nesilaikoma. Ir Po to labai svarbu, kad 40 svarbiausių tekstilės pramonės įmonių nevyriausybinės organizacijos susijungė į bendrą tinklą ir e, reikalaus taikyti svarbiausius darbo saugos standartus. Labai svarbu, kad mūsų gamintojai kartu skleistų ir europinės vertybės kitose valstybėse gyvenimo kokybės gerinimas yra viena iš prioritetinių ir mūsų prekybos veiklos ryčių. ES ir mūsų prekybos partneriai taip pat turėtų imtis daugiau atsakomybės, o Bangladešas taip pat turėtų e, ratifikuoti tarptautinės darbos organizacijos konvenciją ir ją tinkamai įgyvendinti, o mes vartotojai priimdami sprendimą dėl savo pirkinių tam tikrą prasmes darome įtaką ir gamybos srities sprendimais kitose valstybėse. Mes turime turėti galimybę kaip nors sužinoti, ar pagamintas gaminys atitinka tarptautinės darbo organizacijos standartus. Taigi reikia siekti, kad būtų pateikiama daugiau informacijos vartotojams apie gaminį. Svarbu, kad būtų užtikrinamos tinkamos darbo sąlygos, tinkamas atlyginimas ir kad būtų taip pat prisimama atsakomybė mūsų kaip vartotojų. Kostinger, ar sutinkate su uh, mėlynosios kortelės Ar atsakyti mėnosios kortelės klausimą? Prašom. Gracias, <coughs> presidenta. Eh... Ačiū pirmininkė. Pone Köstinger, norėčiau paklausti jūsų apie tai, kas diskusijoje neypatingai išryškėjo susidurėme su didžiulė tragedija, su tūkstančių žmonių žūtimi. Todėl reikėtų imtis priemonių, kurios būtų negryžtamos, kad tokie dalykai nepasikartotų ateityje nei Bangladeše, nei Singapūrė, nei Korejoje, nei kitoje valstybėje. Taigi svarbu gerinti darbo sąlygas, darbo saugą, tiesiog apsaugoti darbuotojus nuo rizikos darbe. Ir todėl, mano manimu, reikėtų paraginti tas tarptautinės tekstilės bendrovės arba netgi numatyti joms sankcijas, kad jos tiesiog neduotų užsakymų tokiuose nesaugiuose įmonėse. Aš manau, kad šitas klausimas tiesiogiai susijęs su mūsų diskusijos temomis. Žinoma, reikia gerinti tų priemonių taikymą, tačiau tos nelaimės, kurios atsitiko Bangladeše arba Kambodžoje, ne dėl to, kad nebuvo teisės aktų, bet dėl to, kad nebuvo laikomasi įstatymų, kurie buvo priimti tose valstybėse. Žinoma, reikia tiesiog privaloma daryti spaudimą užsakovams, kadangi tai nėra pigių gaminių grandinės, kurios gamina savo gaminius tose valstybėse, bet ir labai žinomos geros kokybės įmonės tai daro ir todėl reikėtų kreiptis į jas ir jas raginti imti atsakomybės. Ačiū, panas Moreira, minutė 30 sekundžių. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, praėjo porą mėnesių po Bangladešo tekstilės gamyklos tragedijos. O dabar matome, kad tokios pat tragedijos kartojasi toje pačioje šalyje. Ir daugiau negu tūkstantį žmonių jau žuvo, nes gamyklų pastatai sugriuvo. Kitas dalykas yra nepamiršti, kad kitose gamyklose būklė yra tokia pati. Bangladešas turi susitarimų su Europos bendruomėmis, todėl mes turime reikalauti, kad jos įvestų bent jau minimalius saugos reikalavimus kitose penkiose tūkstančiuose gamyklų esančių Bangladeše. Taip pat turime užtikrinti, kad tie reikalavimai iš tiesų būtų įgyvendinti ir kad tos gamyklos e, socialinėmis ir verslo sąlygomis tas taisyklės įgyvendintų. Europos Sąjunga negali paprasčiausiai leisti Bangladešui toliau vado, mėgautis e, palankiausiomis prekybos sąlygomis, jeigu ta šalis e, nuolat vengia įgyvendinti pačius paprasčiausius įsipareigojimus pagal prekybos e, koncesijas numatytus. Bendrovės išnaudojančios uh, E, apgailėtinomis sąlygos tų valstybių darbuotojus negali toliau to daryti. Mes turime užtikrinti, kad dėvėtume drabužius, kurie nebūtų pagaminti Bangladešo darbuotojų garbės ir e, kraujo sąskaitą. Ačiū. Dabar ponė Dėly. Mėlėjų kolegos. Daugiau negu tūkstantį žuvusių. Toks makabriškas skaičius, visi mes jį girdėjome. Ir to reikėjo, kad ES ir tarptautinė bendruomenė atsisuktų į Bangladešo darbuotojus E, Rana Plazos katastrofa e, privertė Europą susidomėti ir kitais skaičiais. E, kai mes kalbame apie sijonus, sukneles vienos ar kitos markės, turime suprasti, kad tai yra susijęta su šio laikinė vergovė. Tarptautinė bendruomenė negali e, toleruoti vienų žmonių tragedijų, o kitų žmonių e, pamstančių piniginių. Mes privalome keisti ES teisės aktus, kad e, neteisingai besielgiantieji būtų e, atsakingi. Mes turime e, neleisti perkelti gamybos į tas valstybės, kuriuose darbo sąlygos yra dar sudėtingesnės. Mes turime kalbėti apie profesinių sąjungų teisų užtikrinimą ir kiekvienas darbuotojas turi dirbti oriomis sąlygomis. E, neužtenka kalbėti tik apie socialinius partnerius. E, bendrovės turi galvoti ir apie ekologinių reikalavimų tenkinimą, o šioje diskusijoje apie tai dar nebuvo kalbėta. Atsakymas turi būti aiškus. Negalime leisti, kad kažkas prarastų gyvybę dėl to, kad kiti pasaulyje laimėtų ir pelnytųsi. Ačiū, Meir, vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. kapitalo išnašuose buvo pasakyta, jeigu nėra pelno, kapitalas skursta. Jeigu kapitalo yra nepakankamai, kapitalas e, tarsi praranda savo vertę. E, šimtaprocentinis pelnas e, turi paminti e, visus žmogiškų, visus dėsnius, žmogiškumo dėsnius. Aš manau, kad čia ir yra problema. Europos kapitalas turi būti kaltinamas. Korumpuota, nehumaniška sistema, e, pagrįsta korupcija, mokestinėmis prieglaudomis, reguliavimo nebuvimu. Tai yra pagrindinė problema. Čia ES, neoliberalų ES niekas to problemų nenori liesti, nes jie išgyvena iš to verslo, iš uh, E, kapitalo nešamų pinigų ir tai yra pasiekiama žmonių gyvybių kaina. Jokios e, užuojautos čia nėra. Kapitalas e, yra kaupiamas bet kokią kainą. Pone Saifi, pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kaip ir visi kolegos, visų pirma, aš noriu išleikšti užuojautą Rana Plaza aukų šeimoms, o taip pat aš norėčiau prisiminti tuos, kurie nukentėjo pastarosiomis dienomis per avarijas Kambodžoje. Aš Aš kalbėjau apie tai jau sausio mėnesį per diskusiją ir pakartosiu šiandien. E, įmonės, ar jos tarptautinės ar netarptautinės, turi apsimti atsakomybę čia, Žinoma, po valandžio 24 dienos e, katastrofos įmonės pasirašė susitarimą dėl saugos, bet tai buvo padaryta per vėlai. Ir tai yra nepakankamai, nes e, jau praėjusiais metais buvo sukurti projektai, bet nieko konkretaus nepadaryta. Be to, e, nustatytos sąlygos yra taikomas tik trečdaliu Bangladešo įmonių. Be to matome, kad vietoje nėra jokios kontrolės ir nėra sankcijų. Taigi, ką galėtume padaryti? Aš savo ruoštų manau, kad įmonės e, pasirašančios įsipareigojimus pagal socialinės atsakomės susitarimus turėtų vadovautis tam tikrais teisiniais apribojimais. Negalime toleruoti to, kad e, įmonės prisėmusios e, socialinės atsakomės įsipareigojimus jų neįgyvendintų. Mes turime pereiti prie didesnio tempo ir įpareigoti e, bendrovės bei įmonės kalbėti taip, veikti taip, kaip jos kalba. Gerbiamas komisijos nariai, praėjusią savaitę jūs kalbėjote apie tai, kad turi pradė, būti pradėtas tyrimas ir e, lengvatų sistema skiriama Bangladešui turėtų būti suspenduota. Aš e, manau, kad tai nėra pats geriausias sprendimas. Turiu pasakyti, kad tos lengvatos nėra tokios jau labai ženklios E, žinant, koks yra eksporto mastas iš Bangladešo. Ir kaži, ar tai padarys įtaką e, valstybės valdžiai. Galiausiai noriu pasakyti, kad e, žinome, kad ką tik buvo pasirašytos išskirtinės e, prekybos sąlygos su Pakistanu, tekstilės pramonėje Pakistane. Lygiai taip pat šiandien balsuosime dėl atitinkamų lengvatų pritaikymo Birmai. Ar nereikėtų dabar pagalvoti, kad e, stigmatizuoti Bangladešą šiuo metu nėra pats tinkamiausias laikas, kai valstybė išgyvena dėl gamtinių katastrofų, politinio nestabilumo ir humanitarnės dramos? Ačiū. Ačiū, pirmininkė tekstilės fabriko pastato griūtis, tai yra viena tik tai nelaimių iš tos visos nelaimių grandinių gamybos patalpose, kurios nesilaiko saugos reikalavimų. Prieš vieną mėnesį parlamente aptarinėjome kitą panašią tragediją Bangladeše. Europos uh, įmonės gauna daug naudos gamindamos e, pigios, e, pigių gamybos kaštų, pigios darbo jėgos valstybėse ir todėl mums reikalingos tokios gamintojų grandinės, kurios prisijimtų atsakomybę visose grandyse. Mums reikalinga, kad šitos įmonės pateiktų socialinės atsakomybės ataskaitas ir kad jos įsipareigotų atlikti remonto e, darbus e, fabrikuose, kuriuose yra gaminama. Ir taip pat norėčiau pasiūlyti štai ką. Pasteikti pasiūlymą, kurį jau buvo pateikęs parlamentas anksčiau, kad ES e, institucijos numatytų kontaktinius punktus savo uh, atstav, atstovybėse ir kad jos galėtų kreiptis e, Bangladešo kitų valstybių atstovai, jeigu įmonės didieji koncernai nesilaikytų savo įsipareigojimų. Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Bangladešo tragedija vėl atskleidė problemą, kurią mes visi pažįstame. Ne žmoniškos darbo sąlygos, ypatingas skurdas Europos bendrovių tiekimo grandinėje. Paukojome tūkstantį, daugiau negu tūkstantį gyvybių pasaulio kapitalizmo labui. Beveik 90 procentų Bangladešo e, produkcijos e, patenka į Europą, Junktinės Amerikos valstijas ir Kanadą. Daka buvo atkurta uh, E, būtent tų e, gamyklų kainą. Atlyginimai mažesni negu 30 eurų per mėnesį, tai yra apgailėtina suma, o žmonės dirba e, primityviamis darbo sąlygomis. Mes turime daugybę klausimų, kurie lieka neatsakyti. Kokiu priemonių gali imtis Europos bendrovės, kad nebesipelnytų tokiomis sąlygomis? Kokius mechanizmus reikia sukurti, kai, kaip elgtis su taip pagamintais produktais? Dėkuoju. Dėkuoju Tomas Man. Ačiū pirmininkė. Tekstilės fabriko sugriuvimas Dakar daugiau negu tūkstančiai aukų privertė imtis išsamesnių diskusijų. Jau buvo imtasi konkrečių priemonių, prieš savaitę buvo pasirašyta tarptautinė sutartis, kurią inicijavo 40 tarptautinių bendrovių. Tačiau tie, kurie nenori prisimti įsipareigojimų, apie juos turi būti paskelbta informacija. Bangladešas turi užtikrinti saugą darbo vietoje ir turi užtikrinti, kad būtų laikomasi darbo saugos taisyklių. Pietų Azijoje taip pat reikia priimti atitinkamas normas dėl priešgesinės apsaugos, dėl ventiliacijos. Vietos institucijos aš Bangladešą ir kitas valstybės esu apkeliavęs ir puikiai žinau, kad jos taip pat turi imtis atsakomybės, kad būtų išduodami statybos leidimai įvertinus konkrečią situaciją ir kad būtų kovojama su korupcija. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija turi būti įgyvendinama be išlygų ir, žinoma, šioje srityje reikia daryti spaudimą, aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimas, darbos, darbo saugos reikalavimų įgyvendinimas reikalauja pastangų. Kita vertus, daug kas priklauso ir nuo mūsų kaip vartotojų elgesio, kadangi mes kalbame apie konkretų ir matomą solidarumą. Martin David. Thank you, President, and I'd like to ask the... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau paprašyti komisijos, e, kad, kad E, būtų ypatingai padėkota komisijos nariu Degucht, kuris yra e, atsakingas už reakciją į šią katastrofą. Aš visiškai remiu visas jo įvardintas priemonės ir bendrovės, kurios yra su tuo susijusios, turi būti įvardyjamos. Negali jos išvengti atsakomybės perkeldamos savo verslą į besivysančias šalis arba pakeldamos rankas ir sakydamos, kad jos nėra atsakingos už tiekimo grandinę. Net jeigu jos gali apeiti teisę, jos negali apeiti visuomenės nuomonės o visuomenės spaudimas gali priversti jas pasikeisti. Be to, aš remiu, kad būtų įvesti privalomi e, darbo saugos standartai. E, besivystančiose šalyse turi būti nu, įgyvendinti baziniai e, darbo saugos standartai. Ir aš sveikinu komisijos nario mintį, kad uh, E, turi būti atliktas tyrimas, kiek Bangladešas laikėsi sąlygų iškeltų pagal e, bendrosios lengvatos sistemos sutartį. Baigdamas galiu pasakyti, kad Bangladešo administracija turi užtikrinti, e, kad darbuotojų teisės būtų saugomas ir kad jie dirbtų saugiai. Mes neturime bausti vyriausybės, nes taip nukentėtų ir žmonės. Dėkuoju. Toliau žodis sutikimas ponui Tūsas. aštuonių aukštų pastato griūtis e, Bangladeše nusinešė daugiau nei tūkstančio darbininkų gyvybę. Tai parodo, kaip kapitalizmas, kad kapitalizmas e, vykdo baudžiamusius nusikaltimus e, prieš darbininkus. Japonijoje, da, da, Azija, kitose Azijos šalise ne, visiškai nepateisinamai didėja pramoninių nelaimių skaičius. Žmonės dažnai yra priversti dirbti po 16 valandų per dieną pavojingose pastatuose, kurie nėra vis, e, niekuomet tikrinami tik tai tam, kad būtų maksimaliai padidintas pelnas. Štai dėl ko ir kyla šios pramoninės tragedijos. TDO duomenimis kas 3,5 e, e, minutės žūsta e, dirbantis žmogus dėl to, kad nepaisoma darbo saugos standartų. Įmonės gal ir kalba apie standartų gyvendinimą, tačiau iš tikrųjų jos pačios ir prižiūri, kaip joms sekasi tai, tai daryti. Dėl to kančia darbo liaudis. Tik tai griežta kontrolė padės mums apsaugoti darbininkus ir nuversti supūvusią kapitalizmo sistemą ir išlaisvinti žmogų. Tik tai taip mes galėsime išlaisvinti žmogaus potencialą. Dėkoju. Jūs pasinaudojote e, mano gerumu kalbėti ilgiau nei mums buvo leista. Laiko šiek tiek turime, todėl išleidau jums pasisakyti. Argi dabar panas Kelė. de winter bangladesh a sochtn tagóra hálán le déanaí e agus freisin comhrón go nó le muintina breataine a socht a hála ar stradanna chathair london inné. I would like to išreikšti užuojautą Britanijos piliečiams dėl to baisaus įvykio dėl Londono gatvėje, kuris įvyko vakar. Pastato savininkas žino, sužinojo dieną prieš tragediją, jog jis nebuvo saugus, tačiau jie vis dėlto vis tiek leido žmonėms kitą dieną jame dirbti. Pastatas sugriuvo ir žuvo daugiau nei tūkstantis žmonių. Tai yra visiškai nepriimtinas elgesys. Žmonės pasipiktinė dėl to, kas įvyko Bangladeše, visiškai teisingai. Uh, popiežius yra, e, yra pasakęs, kad jį labiausiai sukrėtė tai, kad šie žmonės per mėnesį uždirba tik tai 38 eurus. Taigi tai yra baisu. Mes privalome pakeisti šią situaciją. Komisijos narys visiškai teisingai yra pasakęs ir kartodamas ponios Kostinger žodžius, aš noriu pasakyti, kad mes turime propaguoti pasaulyje Europos standartus, turime būti Europos standartų ambasadoriais, reikalauti, jog būtų laikomasi griežčiausių e, standartų ir tais atvejais, kai pastatas yra e, e, nesaugus, jo savininkai neleistų žmonėms juo naudotis. Turime padėti taip pat e, Bangladešo valdžiai užkirsti kelią galimoms e, tragedijoms ateityje. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad turime priversti stambes tarptautinės, e, tarp, stambius tarptautinius prekybos tinklus prisijungti prie minėto saugos susitarimo ir jei jie to nepadarys, tuomet turime paskatinti piliečius boikotuoti jų prie. Badija Kužet. Aš taip pat norėčiau pareikšti užuojautą nukentėjusių žmonių šeimos nariams. Tie žmonės dirba nepalankiomis sąlygomis ir tai dėl to, kadangi nesilaikoma tarptautinių įsipareigojimų. Be to šitų fabrikų savininkai taip pat yra atsakingi už tokią tokias nepalankes darbo sąlygas. Kita vertus reikėtų pagalvoti ir apie tas rinkas, į kurias yra teikiami tokiomis sąlygomis pagaminti gaminiai. Reikėtų uh, pagalvoti apie tai, kokiamis sąlygomis yra gaminami šitie gaminiai ir kaip jie patenka į mūsų rinkas. Būtina reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinių saugos reikalavimų, kad būtų prisijungta prie tarptautinių konvencijų ir kad Bangladešo vyriausybė taip pat pakeistų savo darbo saugos įstatymus yra pakankamai daug įmonių, kurios neprisijungia prie tarptautinės konvencijos. Labai svarbu mums visiems siekti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, darbuotojų teisiųjų ir kad būtų vartojama atsakingai, kad būtų gaminiuose nurodoma išsami informacija ir kad būtų laikomasi visų kriterijų, kuriuos yra suformulavusios tapnės organizacijos ir aš taip pat pritariu komisijos siūlymams, kurie turi būti įgyveninami be išlygų. Ačiū pirmininkė. Tai, kas atsitiko Bangladeše, yra drama, kurią buvo galima numatyti iš anksto. Tai atsitiko dėl to, kad turtuoliai tiesiog nekreipė dėmesio į darbuotojų interesus, visiems buvo žinoma, kokia yra situacija, tačiau didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į pelną, o ne į darbuotojų interesus, į jų darbo sąlygas. Mes iš tikrųjų turime pareikalauti atsakomybės, turi imtis skubių veiksmų ir neturėtume taikstyti su tokiamis blogomis darbo sąlygomis. Kiekvienose susitarimuose dėl lengvatinės prekybos reikėtų numatyti nuostatos dėl žmogaus teisių, dėl darbo sąlygų ir darbo saugos. Taip pat reikėtų numatyti atsakomybę Europos įmonėms, kurios nesivadovauja taptonės darbo organizacijos e, sutarties nuostatų. Mes esame pagrindiniai tų prekių vartotojai ir todėl turime prisimti ir moralinę atsakomybę. Labai ačiū, periname prie spontaniškų pasisakymų. Devini nariai paprašė žodžio. Deja, galėsiu visiems suteiks, suteikti žodį ir pradėsime nuo ponios Vintergast. Ačiū komisijos nariai, kolegos. Bangladešas yra svarbus prekybos partneris ir negalime abejingai stebėti, kas ten vyksta. Tartutinė darbo organizacija pateikė savo prognozes ir ataskaitas, kuriuose atsiskleidžia, kad ši šalis nesilaiko e, tarptautinės darbo organizacijos standartų. Dar prieš įvykstant nelaimiai ši ataskaita buvo paskelbta. Tuo tarpu Bangladešas vis giliau veržiasi į ES rinkas. Tačiau manau, kad svarbu siekti, kad Bangladešas laikytųsi privalomų kriterijų. Vartotojai, pirkdami gaminius, kartais negali matyti, kokiamis sąlygomis buvo pagamintas e, produktas. Todėl svarbu, kad Bangladešas būtų priverstas laikytis privalomų įsipareigojimų ir daugiau dėmesio skirtų savo socialiniai politikai. Ačiū, panas Andres Parija. šių pastatų griūtis, tūkstančiai mirčių ir tai nėra vienintelis atvejis, tai yra gėda e, darbo e, saugos e, prižiūrėtojams ir mes kaip Europos Sąjunga esam viena didžiausių tekstilės gaminių importuotojų iš Bangladešo. Į rezoliuciją įtraukėme tai, ką komisija galėtų įgyvendinti. Tai yra e, tam tikrų griežtų darbo sąlygų laikymasis. Kai kurios įmonės perka iš Bangladešo drabužius ir tos Įmonės, kurios e, dalyvauja prekyboje, turėtų taip pat laikytis e, darbo saugumo standartų. Pone Miranda. Ačiū, pone pirmininkė. E, ši tragedija parodė, kaip aplaidžiai buvo vertinami saugos standartai. Daugelis žmonių žuvo ir kita vertus kiti prarado darbo vietas. Bangladešas yra šalis pagaminanti labai didelę dalį e, tekstilės gaminių. Mes turime veikti tartotiniu lygmenio, veikti atsakingai. O aš pati dirbu šalyje, kuri taip pat importuoja tekstilės gaminius. Darbo sąlygos dažnai būna nekokios, atlyginimai taip pat žemi. Mes turime prisimti tą bendrą atsakomybę už tai, kas įvyko. Komisijos nary. Tiesiog būtina, kad spręsdami prekybos klausimus galvotume ir apie žmogaus teisės. Pane komisijos narys, svarbu, kad sudarin, sudarydama prekybos sutartis ES įtrauktų ir privalomas nuostatas susijusios su žmogaus teisėmis. Ačiū, pane Konsari. E, kiitos puheenvuorosta e, ja haluan kiittää. Ačiū. Noriu padėkoti komisijai už labai aiškę jos poziciją. Manau, kad ji bus veiksminga. Svarbu tai, kad mes turėtume pasisakyti už tokias priemonės, kurios užtikrins darbuotojų saugą. Darbas su visuomenė yra labai svarbus. Tik tokiu būdu mes galėsime pasiekti tam tikros kontrolės. Šis klausimas susijęs ir su moters vaidmeniu. Panagrinėję situaciją, pavyzdžiui, kai įvyksta nelaimės kalnakasyboje, mes tiesiog sužinome apie tuos atvejus, tačiau jei tai būtų nelaimė, kurioje nukenčia tik moterys, tikriausiai netokio žiniasklaidos atgarsio sulauktų e, tie skaudus įvykiai. Taigi mes turime sužinoti, kas vyko ta, tose e, fabrikuose. Ačiū komisijos nariai. Pirmiausia, Noriu apgailestauti, kad komisijos nario Degucht nebėra tarp mūsų. Jis žino, kad mes žalieji pritarėme jo e, pozicijai tik su sąlyga, kad bus naudojamasi lengvatinių muitų tarifų sistema, užtikrinant, kad e, sudarant um, prekybos sutartis bus laikomas ir žmogaus teisų reikalavimu. ES ambasados Bangladeše turėtų tapti tos vietos, į kurias galima kreiptis dėl įvairių e, darbo saugos standartų nesilaikymo. Mes esame labai šokiruoti, tačiau privalome um, veikti. Visiems svarbu, kad drabužiai būtų gražūs, madingi, tačiau e, Filgaleik Talivelgap e, nepasirašė šios e, sutarties. Mes turime kreiptis į šias įmonės reikalaudami, kad jos laikytųsi darbo saugos standartų, kad būtų pagerintos priešgaisrinės saugos sistemos ir taip toliau ir taip toliau. Noriu padėkoti tartuotinėms organizacijoms, kurios metų metus siekia geresnių darbo sąlygų moteriams ir vyrams. Pone Lunačiak, ačiū. Dabar Paul Murphy. Thank you, President. Ačiū, pone pirmininkė. Sakoma, kad ten, kur darbo jėga pigi, gyvenimas taip pat yra pigus. Tačiau tai tapo košmaru. 4 milijonai darbuotojų, daugiausia moteris, dirbančios tekstilės pramonėje Bangladeše, kenčia nuo sunkių darbo sąlygų, daugiau negu e, šimtas žmonių žuvo, kuomet e, sugriuvo pastatas ir tai yra kapitalizuotos sistemos padariniai. Būtina turėti adekvačias kompensacijas, kurias sumokėtų daugia e, tarptautiniai mažmeniniai prekybos tinklai, kurie gauna didžiulį pelną iš pigios darbo jėgos. Sakoma, kad e, jiems yra mokama nuo 3 iki 5 procentų galutinės e, gaminio kainos. Darbuotojai yra eksploatuojami, ten yra labai svarbios profesinių sąjungų sąlygos, būtina užtikrinti darbuotojams sąlygas. Dėl visuomenės pasipiktinimo dabar tokios uh, tarptautinės kompanijos iš jo verkia krokodilo ašaromis, būtina, kad jos nustatytų savanoriškas e, įmonių socialinės atsakomybės e, sistemas. Būtina, kad ten taip pat dalyvautų nevyriausybinės organizacijos ir profesinės sąlygos. Jeigu norime užkirsti kelią tokiam darbuotojo eksploatavimui, turime užkirsti kelią pelnytis tiems, kurie gamina tik dėl e, savo pačių godumo ir turime tai atiduoti pačių darbuotojų rankas. Ačiū. Dabar ponas Melcis. Ačiū, ponia pirmininkė. Po naujausių katastrofų Bangladešas turi įgyvendinti visą eilę reformų susijusių su profsąjungomis, mažiausio darbo užmokesčio užtikrinimo ir saugos standartais. Blogos darbo sąlygos ir nepakankami saugos standartai yra um, pastebimi Bangladeše. Ir Kambodžoje įgriuvęs fabrikas tai tik dar kartą pabrėžė priešgaisrinės apsaugos standartų sutartį pasirašė daugelis Bangladešo gamintojų, tai yra puiku. Tačiau reikėtų ir kontrolės mechanizmų ir reikėtų, kad šiame procese dalyvautų ne tik ES, tačiau ir JAV um, partneriai. Svarbu, kad e, daugia šaliai koncernai neišnaudotų žmonių e, šiuose šalyse, siekdami savo pelno. Įreagojant Peres. Ačiū dabar, ponė Peres. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau, kad mano pastabos būtų suvokiamos kaip e, skirtos atminimui tų aukų, kurios žuvo Bangladeše. Turime išsiaiškinti, kaip toli galėsime eiti, kol iškirsime kelią e, tokiam piknaudžiavimui. Žmonės negauna atlyginimo laiku, dirba nesaugomis darbo sąlygomis, yra nustoja bet kokio žmogiškojo orumo. Neturime pamiršti trečiųjų šalių piliečių teisių Turime užtikrinti tai, ką ir patys turime. Turime užtikrinti aukštus, aukštus darbo standartus ir kitus dalykus. Įmonių socialinė atsakomybė turi būti užtikrinta. ESBO susitarimai, jungtinių tautų susitarimai nustato saistančius reikalavimus ir būtina juos įgyvendinti. Turime įdėkti tokius ribojimus tam, kad užtikrintume žmogiškąjį orumą. Ačiū dabar, ponė Jėtemakė. Apie tūkstantis žmonių turėjo atsisveikinti su savo gyvybę Bangladeše. Tai yra tragedija, o atsakomybę turėtų prisimti Bangladešo um, institucijos bei pastatų savininkai. Tačiau ES tą atsakomybę turėtų prisimti taip pat, todėl kad ES tikrina įvežamų produktų kokybę. Mes turime užtikrinti, kad šie produktai nekeltų grėsmių ES piliečiams. Tačiau mes nekontroliuojame sąlygų, kaip veikia įmonės ar dukter, dukterinės įmonės šalyse, kurios gamina šios produktus. Taigi mes turime kontroliuoti ne tik produktų saugumą žmonėms, tačiau turime užtikrinti, kad gaminant produktus būtų užtikrinamas žmogaus orumas visose gamybos grandinėse. Ir dabar turime veikti. Ačiū. Ir baigsime išklausę poną Perilo Rodrygės. Muchas gracias, señor presidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tai, kas nutiko Bangladeše, nėra atsitiktinumas. Tai yra daugelio metų e, veiksmų pasiekmė, kuomet būdavo nepaisoma socialinio teisingumo ir būdavo naudojamasi e, žmonėmis, išnaudojant juos. ES institucijos turi turėti pakankamai stiprybės tam, kad galėtų spręsti šios įmonių socialinės atsakomybės klausimus. Mes turime įgyvendinti tam tikras priemonės e, tam, kad nustatytume, kas laikosi taisyklių, kas jų nesilaiko, mes turime juos įvardyti ir pasmerkti. Tuos, kurie pažeidinėja žmogišką jų orumą. Nepakanka vien tik tai priimti rezoliuciją, būtina imtis veiksmų. Europos Sąjunga turi parodyti, kaip turi gyventi orus piliečiai. Mes turime e, imtis veiksmų tam, kad užtikrintume kitas tokias panašias e, katastrofas. Noriu paprašyti ateityje kalbėti kiek lėčiau, nes e, sunku vertėjams buvo jūs versti. Ir pagaliau paskutinis, tačiau nebus ne mažiau svarbus dalykas komisijos nario Ettingerio atsakymas. Mm. Pone pirmininkė, garbios e, ponios, garbus ponai parlamento nariai, vertinant e, šiuos kraupius įvykius, mes visi sutarėme, ir mano kolega Karelis Deguhtas, kuris pradžioje išsamei pristatė analizę ir parodė, kokias priemonės būtų galima imtis tiek jam, tiek komisijai. Tačiau dabar jis tiesiog privalėjo grįžti į Briuselį, todėl skubėjo į oro uostą, jis kreipėsi į mane jį pavaduoti, aš tikrai perduosiu visas jūsų mintis jam ir turiu pasakyti, kad tiek jūsų reikalavimai, tiek jūsų analizės yra panašios kaip ir mūsų, mes jums pritarėme. E, Deguhtas visiškai neprieštarauja jūsų pasiūlymams ir jūsų lūkesčiai yra ir komisijos bei komisijos nario Deguhto lūkesčiai ir ketinimai. Jau dabar yra užmėgsti ryšiai su Bangladešo vyriausybė, su ministrais, su institucijomis. Manau, kad labai svarbu bendradarbiauti su vietos vyriausybėmis. Antra, svarbu bendrauti su pramonė ir didžiosiamis e, prekybos įmonėmis kurie privalo laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Ir trečia, būtina užtikrinti tinkamą darbuotojų atstovavimą. Iš ties, Turime veikti globaliu mastu, kurdami globalius darbo saugos standartus, darbo sąlygos standartus, priešgaisrinius standartus, saugų, pastatų saugos standartus, kurių reikėtų laikytis visame pasaulyje. Mes ir toliau plėtosime savo bendradarbiavimą su tarptautinė darbo organizacija ir jūs galite būti tikri, kad komisija visomis progomis visame pasaulyje, nesvarbu, kur bus dirbama, kur gaminiai gaminami, Taigi komisija pabrėž žmogaus orumo klausimus, o šie klausimai vėliau vyks, taps tiksliau priemonėmis. Komisijos narys Daguktas jau pristatė Jums svarbius žingsnius, gerinant darbo sąlygas ir saugumo standartus. Noriu padėkoti už Jūsų konstruktyvės pastabas, kurios padės ir mums mūsų darbuose. Ačiū komisijos nariai Atingeri už jūsų baigiamuosius žodžius. Šeši rezoliucijų projektai buvo pateikti bendros diskusijos šią temą baigėsi, o balsuosime rytoj 12 val. sako pirmininkas. Panašu, kad šiandien. Ačiū, aš norėčiau užduoti klausimą ponui komisarui Oettingeriui. Ar jis pasakė ministrams tai, ką aš sakiau? Bal balsavimas šiuo metu negalimas ir keitimasis nuomonėmis ir klausimai dėl šios temos baigėsi, o balsavimas